Good. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolegos. Sveikinu visus susirinkusius. Ir noriu pradėti mūsų komiteto posėdį. Pirmas darbo tvarkės punktas, tai yra pačios darbo tvarkės tvirtinimas. koordinatorių posėdžio metu reikės aptarti bent kelis klausimus, todėl norėčiau pasiūlyti pakeisti darbo atvarkę penktasis, šeštasis ir septintasis punktai bus perkelti. Tai yra penktasis ir septintasis punktai bus perkelti, juos aptarsime, kada pastaikys proga, o šeštą punktą aptarsime rytoj ryte prieš balsavimus. tai būtent subsidarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitas. Taigi, dar kartelį, penktas ir septintas punktas bus nukelti, aptarsime juos kitame posėdėje, kada tik tai pastaikys tam progą, o šeštasis punktas bus perkeltas į rytojus rytą ir jį aptarsime kaip pirmąjį klausimą rytoj ryte. Tai reiškia, kad koordinatorių posėdį galėsime pradėti pusę penkių. Ir tada tikiuosi, tikiuosi turėsime pakankamai laiko. Ar galite sutikti su tokiu pasiūlymu? Taip, ačiū. Bet norėčiau paklausti, kodėl yra nukeliami šie punktai. Nesuprantu, kodėl siūlote keisti darbo tvarkę. Gerbiami kolegos, aš pritarčiau pasiūlymui per pastarąsias tris plenarinės sesijas, plenarinius posėdžius. Mes kaip komitetas nepasirodėme labai puikiai ir pačiame komitete vienu klausimu dėl konfliktinių mineralų buvo labai neaiškus balsavimas ir taip iš tiesų konkurencija demokratijoje yra gerai, bet, bet kai kas siekė, kad pranešimas būtų sugražinamas į komitetą, o tai nėra įprastinė praktika. Ir praėjusią savaitę buvo pranešimas parengtas, kuriuo, kuris susilaukė dviejų trečdalių komiteto narių pritarimo, bet iš plenarinės sesijos darbo atvarkės jis buvo išbrauktas. Taigi, manau, mes turime tikrai išsamei aptarti, kaip mes kaip komitetas organizuosime savo darbą ir teiksime savo pasiūlymus. Taigi, aš pritariu. Pone Miller. Taip, dėkui, pirmininkė. Aš labai trumpai. Šie du klausimai yra, atsaky, yra pono Šulco atsakomybėje ir taip pat dėl gujas, gujas koordinatorius yra išvykęs, dėl šitų dviejų klausimų negaliu perduoti jo pozicijos jums. Jis pas turėtų netrukus grįžti, bet dabar negaliu nieko tiksliaus pasakyti. Gerai. Jeigu daugiau prašančių žodžių nėra, tai tuomet taip ir padarysime. Penktas ir septintas punktas bus nukelti. Su ponu Buchner pasikalbėsime ir pažiūrėsime. Galbūt rytoj po pietų aptarsime tuos klausimus, nes man atrodo, kad ten turėtų būti laiko. Ir taip pat su ponė Šakė turėsime suderinti naują datą. O punktas numeris 6 bus perkeltas į rytojaus posėdžio darbo atvarkę pirmo numeriu, kadangi turėsime balsuoti dėl jo. o koordinatorių posėdis e, šiandieną prasidės pusę penkių. Taigi darbo tvarkė yra tvirtinama su pakeitimais. Antras darbo tvarkės punktas – posėdžio protokolo tvirtinimas. Tai yra posėdis, ar posėdžiai vykę anksčiau. Jenik. Aš norėčiau, žinoti, žino, norėčiau sužinoti, ar būtų galima į darbotkę įklausti prie paskutinio darbo tvarkios punkto. Aš rytoj mm, dėl to perkeltojo klausimo e, aš negalėsiu rytoj ryte dalyvauti posėdyje ir man tai yra labai svarbus klausimas ir aš norėčiau paklausti, ar nebūtų galima nukelti jį vėliau. Dėkui, taip žinoma. Tai reiškia, kad gausime, liks daugiau laiko aptarti energijos, energetikos sąjungos klausimą. Taigi, Europos energetikos sąjungos kūrimo klausimas bus e, įtrauktas dabar tvarkė 20 punktų. Ar gerai? Gerai, tuomet posėdžio protokolas. Protokolą esate gavę. Jeigu nėra pageidavimų jį koreguoti, tuomet e, protokolas posėdžio pabaigoje bus laikomas patvirtintų. Trečiasis punktas. Pirmininko pranešimai kaip paprastai, šį posėdį transliuoja internetu, taigi prašyčiau turėti tai omenyje. Pasisakydami, nepamirškite to, e, žinokite, kad būsite matomi žmonėms stebintiems posėdį daugelė valstybių. Įvairių korespondentų sąrašas taip pat jums yra prieinamas jeigu norite gauti kokio nors gauto laiško ar rašto kopiją, kreipkitės į sekretorijatą. Šiandieną, tai yra rytoj, kalbėsime apie e, duomenų srautus tarptautinės prekybos susitarimuose. Po to, birželio 17, pusė šešių, vyks panašaus klausimo svarstymas ir, kaip žinote, ES ir Japonijos susitarimas stumėsi į priekį ir paskutinė matoma veikla, svarbi veikla buvo ES ir Japonijos viršūnių susitarimas. Taigi atrodo, kad susitarimas tarp ES ir Japonijos bus galutinai suderintas ir pasirašytas iki metų pabaigos. 18-19 dienomis mūsų komiteto delegacija vyks į Milaną. Jie gilinsis į maisto saugos ir pasaulinės priekybos maistų tvarumo e, klausimą, taip pat e, apžiūrėsiu ekspo parodą. Jūs taip pat žinote, kad JAV priekybos skatinimo agentūra e, susidūrė su šiomis tokiamis problemomis atstovų rūmose. Penktadienį buvo balsuojama už TPA, tačiau prisitaikymo fondo klausimas, kuris bus skirtas padėti darbuotojams e, nepraėjo, jis ne, tas pasiūlymas nebuvo patvirtintas, 302 balsavo prieš, 226 balsavo už. Todėl, ko gero, šis klausimas bus dar kartą aptarnėjamas šią savaitę, bet dar nėra aišku, kada priekybos skatinimo agentūros įgaliojimai JAV bus patvirtinti. Taigi jūs matote, kad JAV parlamentas taip pat aktyviai dalyvauja nagrinėjant priekybos susitarimų klausimus. Buvo sutarta, kad Europos Sąjunga dėrėsis dėl e, išsamesnio susitarimo su Tunisu. Kaip jūs žinote, neseniai buvo įvertinta ankstesnių susitarimų Um, vertinimo veikla, buvo įvertinta, kokie tie sustarimai, ką jie apima ir mm, nuspręsta, kad netrukus turi prasidėti tarybos dėl platesnių susitarimų. O dėl Green Roots Facility fondo pasaulio priekybos organizacijoje E, gegužės 4-8 dienomis Ženevoje girdėjome, kokia yra dabartinė situacija. E, būtent buvo peržiūrėtas sąrašas maisto produktų, kurie patektų į šį mm, sąrašą ir diskusijos šio klausimų tęsis e, šią savaitę, birželio 15-19 dienomis. Na ir galiausiai norėčiau dar kartelį Jūs informuoti, apie tai, kad vyko dėrybos dėl priekybos. Buvo aptariama, ar reikėtų sudaryti priekybos sutartis tarp ES ir Ukrainos. Ir taip pat e, buvo aptariama, kokie yra prieštaravimai iš Rusijos pusės tokiems susitarimams. Buvo išklausyta daug įvairiausių nuomonių, kaip žinote, diskusijos buvo labai atviros, labai m, sąžiningos, e, buvo išsakyta nuomonės nieko neslepiant ir buvo rasta e, sprendimai bent keliais aktualiais klausimais. Taigi, man atrodo, kad 2016 e, m. sausio 1 dieną susitarimas su Ukraina įsigalios. Tačiau birželio 3 dieną Rusija pristatė naują dokumentą, kuriame yra siūloma sudaryti trišalę sutartį ir daugeliu aspektų žiūrint, tokia sutartis persidengtų su mūsų partnerystės susitarimu su Ukraina. Be to, naujajame Rusijos pasiūlyme yra apimama keletas labai kontroversiškų sektorių. Ir ES komisija atmetė šitą pasiūlymą, būtent dar ir todėl, kad Rusija pageidavo uh, kad partnerystės susitarimas ir trišalė sutartis būtų susijėtos privalomai. Ir uh, manau, kad komisijos reakcija buvo tikrai teisinga. Ir uh, šitą klausimą dar turėsime pasigilinti giliau ateityje, nes diskusijos dar nėra baigtos. Bet mano nuomonė negalima sudaryti partnerystės negalima e, partnerystės susitarimo paversti privalomą sąlygą, norint sudaryti trišalę sutartį. Tai tiek būtų pirmininko pranešimų. Nematau nei vieno prašančio žodžio, nei vieno iš mano paminėtų punktų, taigi galime perėti prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Tai yra apskirtas stalas dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų valstybėse narėse. Kaip žinote, tai yra labai svarbus prekybos politikos mechanizmas. Jis yra svarbus e, siekiant atverti rinkas, bet be abejo privaloma nustatyti tam tikrus reikalavimus, kurių reikia laikytis. Tai būtų žmogaus teisų, socialinės apsaugos ir aplinkos saugos e, reikalavimai. Jie visi yra išvardyti e, dokumente, kuris e, eina greta eksporto kreditų dokumentų. Kiekvienais metais yra parengiama ataskaita apie eksporto kreditus. Taip pat ten yra apžvelgiamos įvairios sistemos galiojančios įvairiose valstybėse narėse. Ir tą ataskaitą mes savo ruoštų aptariame bet norint labiau įsigilinti į eksporto kreditų sistemas valstybėse narėse, mes pakvietėme keletą ekspertų, kurie sudalyvautų šiame apskritame stale, apskrito salo disku, diskusijose ir galėtų šitą klausimą aptarti su jumis. Taigi norėčiau paprašyti kiekvieno eksperto kalbėti neilgiau kaip devynės minutės, tam, kad e, užtektų laiko ir diskusijoms. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Davidui Raistului. Jis yra eksporto kreditų padalinio vadovas EBPO. Taigi žodis jums. Thank you very much. Dėkuoju. Labai malonu šiandien būti su jumis. Aš jums pateiksiu informaciją, apžvalgos, kurį mes atliekame Paryžiuje. EBPO yra tarptautinis forumas eksporto kreditam analizuoti jau daugiau kaip 50 metų. Well, I'll just, uh, oh, there we go. Um, back in 1960. 63 metais buvo sukurtas priekybos komiteto pogrupis. Tai buvo darbo grupė dirbantis su eksporto kreditais ir kredito garantijomis. Ta grupė susitinka reguliariai EBPO ir diskutuoja e, eksporto kreditų klausimais. Kalbam apie politikos nuoseklumą, apie e, narių veiklą, apie skaidrumą ir informacijos atskleidimą. E, visi EBPO nariai, skirius Šilė ir e, Islandija, yra šios darbo grupės nariai. Yra keturios svarbios sritis, tai yra skaidrumas, informacijos keitimas, informacijos atskleidimas, Toliau potencialus, potencialus poveikis visuomeniai ir aplinkai. EBPO rekomendacijos dėl įgyvendinimo EBPO konvencijos kovai su e, kišininkavimu, atsižvelgiant į vairius e, eksporto sandorius. Ir taip pat mes turime savoką sustainable lending, tvarus skolinimas. Ir mūsų pastangos yra užtikrinti, kad nebūtų skiriamos netvarios skolos tom šalim, kurios negali jų, paskolos tom šalim, kurios negali gražinti skolos. Kalbant apie skaidrumą, visos valstybės narės e, praneša apie naujas oficialias eksporto greido programas Ir mes e, analizuojame tas programas ir kiekvienas narys žino apie kito nario pro programas. Ir tai yra puikia laboratorija nariams suprasti, kaip e, dirba e, vieni ir kaip dirba kiti. Keičiamasi informacija dėl naujų politikos krypčių klausimų, kalbama apie visus sandarius, galima juos stebėti, kontroliuoti Ir eksporto kreditai bei su priekyba susiklausimai yra nagrinėjami. Tai mums leidžia plačiai keistis informaciją ne tik tarpusavyje, bet ir pat ir su nenariais, nes vis daugiau yra, vis daugiau yra valstybių narių, kuris turi oficialias eksporto kreditų programas. Dėl aplinkos. Prieš 20 metų mes pradėjome dėrybas siekiant parengti bendrą požiūrį, kuri taikytų visos valstybės narės, e, užtikrinant aplinkosaugą. Čia jūs matote evoliuciją nuo 2003 metų pirmojo sustrimo, kuris buvo peržiūrėtas 2007 ir 2012 metais. Praėjusią savaitę mes kaip tik turėjome diskusijas apie e, ataskaitos teikimą tarybai ir apie tolesnį stiprinimą bendrojo požiūrio aplinkosaugos klausimais. trumpai pristatysiu, ką mes e, dirbame aplinkosaugos rytie. Valstybės narės e, turi pateikti, peržiūrėti ir klasifikuoti visus projektus. Yra aplinkosauginis ir socialinis poveikis vertinamas. Turi atitinkti e, primančiosios šalies standardus, bet ir taikyti nustaptautinius standartus susijusius su labai konkrečiais reikalavimais ir kai kuriais atvejais su Europos Sąjungos aplinkosauginiais reikalavimais. Informacijos atskleidimo e, klausimai Exander Exposed skaidrumas, tai taip pat yra susijęs su aplinkosauginiais susitarimais. Turime susitarimą dėl kovos su kišininkavimu ir korupcija. Ir yra parengta rekomendacija, jog kiekviena įmonė turi prisimti nekišininkavimo įsipareigojimus ir valstybės turi patikrinti, ar paraišką teikiančioji e, valstybė yra e, vadinamam juodam sąraše ar ne. Reikalaujama pateikti išsame informaciją apie kiekvieną agentūrą, apie kiekvieną įmonę, apie bet kokius mokesčius renkamus mokamus ar rinkliavas, kadangi ECA didžioji dauguma nėra teisinės institucijos, jos turi imtis visų reikiamų priemonių, jeigu įtarė, kad yra kišinkavimo atveju ir imtis reikiamų priemonių, kad būtų galima tas problemas išspręsti. Taip pat turime e, principus ir gairės parengę dėl tvaraus skolinimo, kurias vykdo e, valstybės e, narės. Yra tvarios mažų pajamų skolinančios šalis. Ir čia stengiamės tikšnį, kad eksporto kreditai ne, nesukeltų tokios situacijos, kai yra netvarūs įsiskolinimo lygiai, kai kalbam apie skolų nurašymą ir kitas galimas situacijas. Kitas mūsų susitarimas yra dėl oficialiai remiamo eksporto kreditų. 1978 metais e, buvo e, e, sudarytas susitarimas ir buvo parengtas pirmosios konsensuso taisyklės, kurios būtų taikomos eksporto kreditams. Buvo devyni dalyviai ir ES buvo viena iš jų, kuri veikė visų valstybių narių vardų, vardu. Atskiras sektorius buvo skirtas uh, or, orlaivių sektoriui, aircraft sector understanding, Brazilė buvo dalyvė ir taip pat Izraelis ir Turkija buvo uh, dalyviai tos grupės. Tai yra vadinama džentelmenų susitarimu, tai yra neprivalomų teisės aktų, išskyrus tik tai ES teisinę sistemą. Ir čia kalbama apie oficialiai e, patvirtintus eksporto kreditus ir e, paramą susijusią su priekyba. Mes norime ištikrinti, kad konkurencija būtų užtikrinta pagal kainas ir prekes eksportuojamas, o ne tam tikrais e, vyriausybės nutarimais. E, Siekime užtikrinti skaidrumo šiame procese, kuris leistų užtikrinti, kad jeigu atsiranda tam tikras prekybos ginčas sandorio metu, kad būtų galima įspręsti tokiu būdu, jog nebūtų iškraipytas prekybos procesas. Kalbam apie palūkanų normas, jos kito bėgant metams. Ir čia yra apimamos ir e, taisyklės dėl susietosios paramos, dėl e, minimalios rizikos e, tarifų, sektorinio disciplinų. Ir visa tai yra įtraukta į BPO e, teisės aktus e, skirtus anti subsidijoms ir tai yra pripažįstama PPO teisės praktikoje. Ir šis susidarimas savo pobūdžiu yra gana lankstus ir gyvas instrumentas, nuolat besikeičiantis instrumentas. Taikymos rytis daugiau ne dviejį metai. Čia neįtraukti, ne, neįtraukta karinė įranga ir žemės ūkio produktai. Kaip sakiau, tai yra lankstus, skaidrus organiz... E, procesas, leidžia užtikrinti minimalų lygį konfliktų ir tinkamą ginčių sprendimą. Ir galiausiai skaidrumas yra mūsų pagrindinė nuostata. Jeigu iškyla klausimų dėl sandario, galima juos paklausti, už, pateikti užklausą realiu, realiuoju laiku, išspręsti ginčą. Ir yra politinis įsipareigojimas įgyvendinti šią sistemą. Ir kitų valstybių sistemose tai yra įgyvendinama per teisės aktus. Tai tiek ačiū. Uh, Dėkuoju už išsamų EBPO e Mm, veiklos apžvalgą, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Antonijo Trikripo, kuris e, dirba Italijos e, nevyriausybinė organizacija ir šiandien jisai kalbės apie ECA priežiūros instituciją. Tai yra tarptautinė įmonė dirbanti su, su eksporto kreditais. Ačiū pirmininkė, Kaip sakiau, aš kalbu ECA Watch vardu, tai yra taptautinis tinklas nevyriausybinio organizacijų, kurios e, pasisako už ECA reformą įvairiais klausimais susijusios aplinkosauką, vystimų, žmogaus teisės, bendrijos teisėmis, darbo teisėmis ir antikorupcija mes e, džiaugiamės INTA komiteto parodytų susidomėjimu ir mes manome, kad 2011 metų reglamentas buvo labai didžiulis žingsnis į priekį, siekiant pagerinti atskaitomumą ES lygių. Tačiau darbas jį įgyvendinant yra svarbiausias ir būtent Europos komisija turi tinkamai įgyvendinti ir tą turi tinkamai prižiūrėti Europos parlamentas. Kalbant apie eksporto kredito agentūras, jos yra labai svarbios e, užtikrinant politikos nuoseklumą ir kaip buvo pasakyta didžio septynetuko e, pareiškime, e, tai dėrybose dėl ECA agentūrų, dėl e, Anglijas ir EBPO. Ir buvo e, taip pat daug klausimų iškelta dėl klimato apsaugos. Aš dabar noriu apžvelgti 2011 metų pirmo priedo klausimus tai tikrai turi susilaukti dėmesio šio komiteto. Pirmiausias tikslas yra, svarbiausias tikslas yra skaidrumas ir svarbu pasakyti, kad eksporto kreditų agentūros skaidrumas yra skirtingas skirtingose ES valstybėse narėse. Pavyzdžiui, kai kuriuose e, sistemose yra taikomas informacijos neskleidimo klausimas, A kategorijos projektai E, strateginiai aplinkos saugos poveikio vertinimą e, e, atliekami ir tai atitinka BPO bendrai požiūrį. Nesenas atis buvo Sueco kanalo plėtimas ir ECA apėmė, mhm, apėmė įvairius tyrimus, buvo nustatyti žmogaus teisų pažeidimai Ir būtina tai e, harmonizuoti ir tai yra viena iš sąlygų, siekiant užtikrinti veiksmingesnius e, metinės metinės ataskaitas ir kad Europos komisija galėtų teikti ataskaitas Europos parlamentui. Antras dalykas susi... yra neapibrieštieji įsipareigojimai. Tik tai kelios šalis pažymėjo tuos dalykus savo ataskaitos Europos komisijai. Yra aišku, kad valstybės uh, Valstybių narių ataskaitos dėl neapibrieštų įsipareigojimų įgauna skirtingas formas ir sunku įvertinti ir palyginti, kai jeigu nenustatysime nebalansinės pozicijos rizikos. Ir pavyzdys yra Didžiosios Britanijos UKEF, kur, kur nėra nebalansinių priemonių ir, pavyzdžiui, yra perviršis 7 e, milijardų uh, svarų, kaip, ekspor, kaip eksporto finansinės paskolos, jos vadinamos GEFCO. Ir čia buvo nemažai valstybės e, pagalbos e, skundų patikta. Dėl to reikia daugiau dėmesio skirti iš Europos komisijos pusės šiam klausimui ir reikia aptarti ataskaitų tiekimo formatą. Plačiau kalbant apie šį klausimą, Eksporto kreditų agentūros e, apima tokią veiklą, kurios nepatenka BPO susitarimus. Pavyzdžiui, ECA parama e, anglijas projektams. Ir tai turėtų atitikti 2011 metų reglamentą. Europos komisija prašo informacijos, reikalauja informacijos iš valstybių narių, kad tai, tai turėtų būti traukta į metinę ataskaitą Europos parlamentui. Europos Sąjungos valstybės narės tarpusavėje konkuruoja dėl sudėtingų finansinės paramos priemonių. Ir šiandien politinė priežiūra yra labai silpna tiek nacionalinio parlamento lygių, tiek Europos komisijos lygių. Ir dėl tos priežasties Europos komisija negali labai aiškiai išsakyti, suformuoluoti aiškios europinės pozicijos, dėl kurios būtų galima dėrėtis EBPO ir pasaulinių lygių manau, kad reikėtų kalbėti apie peržiūrimą ir veiksmingesnį gyvendimą reglamento. Trečias dalykas susijęs su ES išorės veiksmų tarnybos veiklais. Europos komisija patikė pareiškimą, pagal kurį Europos komisija mano, kad valstybės narės, kurios pateikė informacijos šio klausime, atitiko 3 ir 21 straipsnius ES sutarties, sutarties ES veikimo, tačiau bendrasis požiūris netitinka ES standartų ir ne visada paima aktualiausius klausimus, pavyzdžiui, fundamentalės žmogaus teisės, pagrindinės žmogaus teisės. Reikia parengti tinkamą metodologiją, pagal kurią būtų galima vertinti atitikti ir įvertinti atitikti ES teisės aktų ir standartų. ES išorės veiksmų tarnyba e, vis dar dirba prie metodologijos ir mes priminsime šio komiteto e, ataskaitą, kuri rekomendavo, kad e, tarybos atitinkama darbo grupė ir Europos išorės veiksmų taryba parengtų metodologiją dėl minėlių reikalavimų teikiant ataskaitas dėl atitikties 21 klausiu, klausimui ir dėl oficialios paramos eksporto e, e, kreditų. Mes pripažįstame, kad visa tai vyksta, tai prie to yra dirbama, tačiau kol kas dar nevyko e, konsultacijos ir tarybos Darbo grupė šią savaitę sustinka Rygoje, kur kalbės šiais klausimais apie Angliją ir klimato klausimus. Valstybės narės, eksporto, jų eksporto krido agentūros, kalbant apie darbą mm, susijusiu su tartutinėmis priežiūros institucijomis, tai turėtų būti kaip gairės tolesniam politikos krypčių kūrimui. Ir šis komitetas turėtų atlikti savo darbo dalį, atiti, e, užtikrinant atitikti 21 straipsnių. Baigiant kitą mėnesį vyks INTA komiteto posėdis dėl deleguotojų aktų e, s, parengimo iš Europos komisijos pusės ir tai leis Europos komisijai įgyvendinti jūsų patiktas rekomendacijas susijusias su kitų metų ataskaitos įgyvendinimu. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Toliau kalbės e, dr. Singo Junker. Jis yra iš Berlyno ryšių palaikymo biuro. Taip pat jis vadovauja ir draudimo įmoniai Berlyne. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane į šį labai svarbų intą posėdį. Kaip jau sakėte, aš dirbu Europos eksporto kreditų agentūroje. Per šį trumpą laiką aš pakalbėsiu apie pagrindinius mūsų darbo aspektus ir dalies jau kolega apie tai kalbėjo. Mes pakalbėsime apie aplinkosaugos ir socialinius aspektus, taip pat skaidrumą ir e, tam tikrus vokiškus ypatumus, jei tam liks laiko. Kaip suprantu, jums yra pažįstama bendra struktūra, jums yra aišku, kaip veikia tie eksporto kreditai, bet vis tiek norėčiau pakalbėti apie e, tam tikrus ypatumus, kurie leis suprasti, kaip mes dirbame. Kaip David iš abipo jau sakė, Egzistuoja kelios paramos formos, kurias siūlo eksporto kreditų agentūra. Europoje e, grinasis draudimas yra labai svarbus, taip pat egzistuoja ir tiesioginės paskolos, bet jos užima netokią e, plačią sritį. Dažnai būna, kad komercinės bankas finansuoja eksportuojančios įmonės sandurį, tai paleisdamas įsigyti tam tikrą uh, įrangą e, ir suteikdamas vidurinio arba ilgojo laikotarpio kreditą. Tam, kad būtų galima įvykdyti tuos sandorius, eksportuotojai ir bankai kreipiasi e, tos garantijos. Šiame kontekste svarbu yra suprasti, jog parama eksporto kreditams nėra garantijos, kaip jau David Rai sakė. Pareiškėjai turi mokėti rizika pagristas įmokas ir ta sistema turi būti savai išlaikanti bent jau vidurinio ir ilgo laiko tarpio perspektyvoje. Tokios eksporto kredito agentūros nėra paramos agentūros, jos nenumato vystimosi subsidijų. Taip pat Europos eksporto kredito agentūros E, neinvestuoja, ne tos agentūros renkasi projektus ir sandorius, tai daro rinkos veikėjai. Būtent bankai prašo, kad būtų užtikrintas draudimas jų komercinių sandorių. Šios agentūros e, remia paslaugas ir tiekimą, kurie yra, kurių galutinis tikslas yra projektas užsienyje. Aš dabar nekartosiu to, apie ką jau kalbėjo David Drysdale. Aš tik noriu pasakyti, kad Šios agentūros jau labai seniai gyvendina bendrus standartus, dėl kurių buvo susitarta. Mes jau girdėjome ir tai taip pat galiu ir mums, jog yra siekiama kovoti su kišininkavimu, taip pat atsižvelgti į aplinkosaugos ir socialinius aspektus. E, tas socialinis atsargumas yra labai svarbus. Pasaulio bankų grupė susitinka taip pat e, kas e, metus, o ekspertai, praktikai susitinka maždaug 2-3 kartus per metus. Yra vis atnaujinamas bendrasis požiūris dėl to atsargumo. Dabar mes turime 2012 metų versiją, bet ji greitai vėl bus atnaujinama. To bendro požiūrio tikslas yra užtikrinti vienodas taisyklės visoms EBPO veikiančioms e, eksporto kreditų agentūroms ir visi tą bendrąjį požiūrį turi įgyvendinti. Tas bendrasis požiūris yra pagrystas tarptautiniais standartais, ypač tais, kuriuos sudarė pasaulio bankų grupė. Čia ir komerciniai bankai numato tam tikrus standartus, tai atspindi finansinių institucijų kontekstą. Norėčiau pasakyti, kad aplinkosaugos ir socialinės rizikos vertin, vertinimas dabar visuomet yra įtraukiamas į bendrą eksporto kredito agentūros veiklą. Visgi reikėtų nepamiršti, kad Europos Sąjungos ir BPO e įmonės dažnai veikia labai konkurencingoje aplinkoje. Dažnai jos turi konkuruoti ir su ne EBPO šalimis, pavyzdžiui, su Kinija. Todėl būtina turėti omenyje, jog egzistuoja ta spraga tarp mūsų aukšto lygio standartų, kurie yra e, būdingi ES ir EBPO, ir taip pat tų šalių standartų, kurie nėra tokie aukšti. Mūsų tikslas yra numatyti vienodas sąlygas visoms įmonėms pasaulyje, ne vien tik tai toms, kurios veikia ES ar EBPO. Vokietijos vyriausybė, pavyzdžiui, remia tarptautinę darbo grupę, kurios tikslas yra vykdyti diskusijas ir įtraukti horizontalius klausimus, tokius kaip aplinkosaugos ir socialiniai aspektai. Čia šioje skaidrėje jūs matote visus svarbius elementus, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant tą tikrinimą. Visa tai yra pagrista tarptautiniais standartais. Detaliai nekalbėsiu, bet norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuris yra labai svarbus praktikoje. Remiantis tuo bendroju požiūriu, ECA turi žiūrėti į pačius įvairiausius aspektus, kaip, pavyzdžiui, yra siekiama teikti tam tikrą įrangą. Mes turime vertinti visus aspektus. Tarkime, visai nauja įmonė e, numato tam tikrus e, naftos ar cheminius e, produktus. Tai mes turime pasižiūrėti, kaip visa tai paveiks aplinką. Visa tai yra svarbu vertinant tuos aplinkosaugos ir socialinius aspektus. Dabar aš pereisiu prie kitų svarbių skaidrumo elementų. David Drysdale jau kalbėjo apie tai, ką mes turime daryti ir ką mes darome. Pagal dabartinį bendrąjį požiūrį reikalaujama laikytis labai aukštų reikalavimų yra numatytas informacijos atskleidimas kategorijos projektų atžvilgių. Tai yra tie projektai, kurie turi labai svarbu aplinkosaugos ir socialinį poveikį. Taip pat čia mes turime nepamiršti ir žmogaus teisų. Kai kalbame apie A kategorijos projektą, tai netokiu atveju informacija turi būti atskleidžiama 30 dienų iki galutinio įsipareigojimo. Be to, e, visi A ir B kategorijų produktai, e, visa informacija apie juos turi būti pranešama EBPO, tai yra tas ekspost ataskaitų teikimas. E, taip pat yra siekiama EBPO lygių užtikrinti tą skaidrumą. Dabar pereisiu prie paskutinės skaidrės. Noriu pristatyti, kaip yra atsižvelgiama į aplinkosaugos ir socialinius aspektus Vokietijoje. Mes turime tarp disciplininių ekspertų komandą, dabar turime 11 nuolatinių darbuotojų. Tvarumas yra bendra proceso dalis, Ir kartais tai yra net pats svarbiausias aspektas, kurį aptarė tas komitetas. Vėlgi, kaip jau sakiau, yra vadovavimas EBPO bendruoju požiūriu, taip pat tarptautiniais standartais ir papildomai nacionalinėmis nuostatomis. Vokietijos požiūris yra ypatingas tuo, kad sprendimų prieimimo institucija sudaro trys ministerijos, kurios turi vienbalsiai sutarti dėl sandorio. Šiame kontekste išskirtina yra tai, jog vystimosi ministerija, taip pat užsienio reikalų ministerija ir kitos ministerijos Finansų ministerija turi aptarti visus tuos aspektus. Tai tiek ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Na, o dabar paskutinis kalbėtojas, ponas Paulo Garcoti. Jis yra iš prekybos generalinio direktorato ir Jis atsakingas už koordinavimąsi su e, PPO. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat ačiū Europos parlamentui, kad sutikė mums galimybę pakalbėti apie šią svarbę temą. E, tai labai aktualu priekybos politikai, juk būtent priekybos politika yra išskirtinė ES kompetencija. Visgi mes neturime bendros ES eksporto agentūros, taigi turime remtis valstybių narių agentūrų ekspertize, kai dermės dėl taisyklių ir taip pat dėl politinių gairių šiame svarbiame kontekste. Mes turime tris ataskaitas, kurias kiekvienais metais turime jums pateikti. Tai yra pagal 2011 metų 1223. Remdamasi tuo, komisija pateikė jums apžvalgą. Trys nulatiniai darbuotojai atlieka tą apžvalgą ir tuomet komisija derasi su Europos parlamentu. Mes vėluojame pateikti ataskaitą, labai dėl to atsiprašome, bet tiesiog įvyko daug naujienų tarptautinėje darbo grupėje ir mes norime, kad visos tos naujienos būtų atspindėtos. Dėl tų trijų aspektų, apie kuriuos kalbėjo prieš tai pasisakiusiai. Pirmiausia, EBPO e, nuostatos. Tai ES yra EBPO narė ir mūsų manimo, tai dėl ko bus susitarta EBPO, yra puikus pavyzdys. Tai yra sėkmės pavyzdys, kuris jau kelias dešimtmečius yra labai naudingas. Tai mes čia kalbame apie tai, jog yra atsisakoma subsidijų ir yra daugiau dėmesio skiriama kokybei eksportuojamų prekių. Tarkime, kai Brazilija nusprendė prisijungti ir pasinaudoti šią priemonę, tai e, ji ir norėjo pasinaudoti BPO narystę. Toliau tas tikrinimas vertinant produktus yra nepaprastai svarbus, kaip kad kalbėjo ECA atstovai. Mes taip pat peržiūrėme bendrąjį požiūrį susijusi su aplinkosaugos ir socialiniu poveikiu bei tuo išsamiu tikrinimu. ECA kolegos apie tai kalbėjo. Mes taip pat turime menyje Europos parlamento rezoliuciją e, dėl to išsamaus tikrinimo ir kaip galima būtų tą procesą dar labiau patobulinti. EPPO turi unikalią patirtį ir dėl to mes manome, kad nuolatinės diskusijos šią temą gali mums būti labai naudingos. Aišku, jei pažanga EBPO Tie rezultatai be abejo veiks visas agentūras, bet jei to nepakaks, tai tuomet mes galėsime parengti papildomus standartus ES lygių. Kaip sakė ponas Junkeris, šiandieną, kai mes kalbame apie eksporto kreditus, ne EBPO, tai susidurime su vienu pagrindiniu iššūkiu. E, tai per pastaruosius keliarius metus e, atsirado daug tų eksporto kreditų teikėjų, ne e BPO ir jie dažnai nenori prisijungti prie bendros sistemos. Kinija yra vienas iš akivaizdžiausių pavyzdžių, tačiau tą patį galima pasakyti ir apie Indiją, Braziliją, Pietų Afriką bei Rusiją. Tai yra didžiulis iššūkis e- eksporto kreditų srityje 21 amžyje. ES, JAV ir kiti abipo nariai diskutuoja apie tai e, su Indonezija, Pietų Afrika, Brazilija, Indija, atsiprašau, ne Brazilija, Indija, Kinija ir kitais. Ir mes daugiau informacijos e, pateiksime ataskaitoje, kurią parengsime. Tas diskusijų procesas prasidėjo 2011 metais. Tuomet e, Kinijos vicepirmininkė sustiko su prezidentu JAV Barako Obama ir buvo numatyta pasiekti sutarimą iki 2014 metų. Tačiau per pirmąjį etapą buvo susiturta su iššūkiais dėl nacionalinių sektorių, dėl e, medicininės įrangos ir laivų. Mes galime jūs džiugiai informuoti, kad e, per paskutinį e, posėdį Brazilijoje Kinija dabar sutiko kalbėti apie visus horizontalius klausimus. Būtent to ir norėjo 2012 metais JAV, kai buvo pradėtos diskusijos su Kinė bei su kitomis besivystančios ekonomikos šalimis. Tas procesas buvo ganėtinai ilgas, bet dabar, kaip jau sakiau, naujienos yra puikios ir mes esame pasirengę pereiti į tą kitą etapą. Toliau Eka Watch pradžioje kalbėjo apie poveikį aplinkai ir taip pat e, socialinius aspektus. E, klimato kaita buvo vienas iš klausimų, kurį aptarė ir G7. Dėl, dėl anglimi kūrenamų jėgainių, tai e, bus apie tai kalbama ir COP21. Be abejo, šis iššūkis yra didžiulis ir tai yra prieštaringi e, dalykai ir EBPO ir kitur. EBPO pirmininkas atsakingas už šias dėrybas pateikė naują pasiūlymą kuris e, komisijos suvokimu yra puikus pagrindas, kuris galėtų leisti sustarti dėl kompromiso. Komisija pateiks savo pasiūlymą, remdamasi 29-ųjų ES veikimo sutarties straipsnių ir mes galėsime renkti naują poziciją dėl to ABPO e pasiūlymo. Manome, kad tai padės rasti konstruktyvų sprendimą per COP21. Galiausiai dėl ataskaitų Aš girdėjau ir pasiūlymų iš EBPO, kaip galima būtų tas ataskaitas dar patobulinti. Mes labai lauksime jūsų pastabų, jūsų išvalgų, kaip dar galima būtų viską pagerinti. Savaime suprantama, Europos komisijoje galima kai ką nuveikti, bet kai kurie aspektai yra priklausomi nuo susitarimo, kuris buvo sudarytas 2001 metais. Europos komisija e, gali įdėti visas įmanomas pastangas, remdamasi tuo politiniu susitarimu. Tačiau mes negalime vienbalsiškai keisti to susitarimo parametrų. Visgi, kaip jau sakiau, lauksime jūsų pastabų ir taip pat lauksime techninės paramos iš valstybių narių, tam, kad galėtume patobulinti savo darbą EBPO, nes būtent tai yra vienintelė institucija suteikianti teisinį pagrindą teikti eksporto kreditus. Jie taip pat numato ir bendrai požiūrį ir tą išsamų tikrinimą. Tai mes turime padaryti viską, ką galime, kad per vidurinį laikotarpį mes pasiektume to susitarimo ir sėkmės. Dabar egzistuoja tas klubas išsivyščiusios ekonomikos šalių, bet tam klubui nepriklauso tokie veikėjai kaip Kinijos vystimosi bankas ar kiti, nes e, tų veikėjų tikslai yra ne tokie patys ir jie nesivadovauja tomis pačiamis taisyklėmis. Tai tuos visus iššūkius reikia spręsti. Dar kartą ačiū pirmininkė. First... Labai ačiū. Visų pirma, pranešėjai, po to panas visas. Dėkuoju. Kai mes pirmą kartą svarstėme tarptinės priekybos komitete šį dosiją, pasisakę BPO atstovai, taip pat e, kitų institucijų atstovai. Ir buvo sakoma, kad mes EBPO lygių dirbame, stengiame siekti pažangos dedame visas pastangas, stengiame parengti bendras, stengiamės parengti bendrą strategiją ir tai yra tame aukštame BPO lygyje, kuriame tai turėtų būti daroma. Ir tai įtraukia ir Europos sąjungą, bet visų pirma, tai turi būti e, atliekama Europos sąjungos valstybių narių lygių. Ir netrukus labai aiškiai Europos parlamentai pasidarė aiš, paaiškėjo, kad reikia reaguoti, to, reikia reaguoti į sutartyje iškeltus tikslus ir diskusijų be darbo eigoje mes pradėjome remtis konsensuso logiką. Tai yra, kad ES institucijos turi parengti tokią kontrolės sistemą, kokia yra šiuo metu valstybėse narėse. Galiausiai buvo primtas susitarimas ir susitarime buvo pasakyta, kad valstybės narės turi laikytis sutartie nustatytų tikslų, taip pat Europos komisija turi suvaidinti savo vaidmenį prireikus įsikišti, parengti tinkamą metodologiją, daryti spaudimą valstybėms narėms ir teikti ataskaitą Europos parlamentui. Ir per dviejus, tris metus mes parengėme tokią sistemą, kuri garantuoja skaidrumą ir garantuoja tinkamą metodologiją, nes tikslas ne vien paprasčiausiai sakyti, kad nesijaudinkite, aplinkosaugo yra kreipiamas dėmesys, Čia reikia užtikrinti konkrečią metodologiją. Ir tai turi atsispindėti kiekviename projekte. Tai turi būti integruota, aplinkosauginiai aspektai turi būti integruoti į programą susijusią su eksportu. Iš mūsų pusės mes esame nustebę, kad per trejus ar ketverius metus at ataskaitų, eksporto kredito agentūrų ataskaitų kokybė ir komisijos, Europos komisijos e, ataskaitų kokybė vis dar yra labai prasta, silpna. Nelabai e, pasiekta pažangos dėl metodologijos. Didysis darbas yra vykdomas EBPO. Ir mes vis dar laukiame ECA agentūrų ataskaitų, jog visą tai turėtų būti vykdama ES lygiu. Hermes ir, ir viena iš, iš kre, eksporto kredito agentūrų daro, duod, remia anglės, kredito, anglės eksporto kreditus Mes turėtum daugiau dėti pastangų, įvertinant savo galimybės ir aš tikiu, kad Europos parlamentas, nes tai buvo ir kompromisinėme sustarime, Europos parlamentas turėtų aiškiau, aiškesnių žingsnių imtis ir komisija turėtų priimti deleguotusius e, aktus, kuriais būtų e, pagrindinė, perdomas pagrindinės gairės priimtos EBPO. Dėkuoju, turiu panas Lyzės. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau paminėti Kiniją, kurią ir pranešėjai minėjo, ir ji man kelia nemažai nerimo. Aš pats gana įsitraukęs esu į Afrikos klausimus ir prieš porą metų uh, e, Nigerija lankiausi rinkimų metu ir matėme koks naujas tiltas ten buvo statomas ir buvo statoma taip pat ir e, petro, naftos ir chemijos pramonės gamykla. Ir iš tiesų visos tas statybas finansavo Kinija. Ir Kinija yra tikrai ten e, viena iš pagrindinių donorių. Ir aš kai kalbėjau su to šalies atstovais, kurioje lankiausi, jie man sakė, kad e, turint omenyje, kiek Kinija teikia lėšų statyti įvairiausiams projektams ir panašiai. E, tie skaičiai yra tikrai labai dideli, jie tiesiog e, Kinijos įmonės atgabena Kinijos e, darbuotojus, jie ten pagyvena, kol vyksta darbai ir po to jos išvyksta atgal. Jums visiškai nėra išnaudojamos vietinės darbo jėgos pajėgos. Ir tai iš tikrųjų yra didžiulė uh, konkurenciją mūsų įmonėms. Ir manau, turi būti įmamasi priemonė. Mes tikrai negalime būti ir toliau pirmąją pagalbos vystimusi donorę, nebūdami, neturėdami galimybės e, dalyvauti ir pagrindiniuose e, apčiuopiamuose projektuose, kurių metu yra statomi nauji pastatai ir panašiai. Reikia ieškoti būdų, kaip šitos problemos išvengti. Dėkui. Ačiū. Mano klausimas galbūt nelabai išsamus, bet e, vis tiek noriu paklausti. Daug dėmesio yra skiriama aplinkosaugai. Aš be abejo sutinku, kad tai yra labai svarbu, žiūrint į atitinkamus sektorius, tačiau socialinis aspektas atrodo, kad buvo primirštas ir buvo sulietas su žmogaus teisų klausimų. Ir man dabar neaišku, žmogaus teisės apima ir e, darbuotojų teisės, taip pat socialinės atitikties klausimus. Taigi būtų labai naudinga, jeigu mūsų šiandienos pranešėjai galėtų tiksliau apibūdinti, ką apima e, deramo atidumo principas, kalbant apie socialinius aspektus. Dėkui, daugiau nėra prašančių žodžių, taigi ekspertams suteiksiu laiko atsakyti ponas Daister. Taip, dėkui. Na, bendras požiūris, kurio laikomasi, tai yra pagrindiniai susitarimai. Ir EBPO, e, eksporto kreditų grupės nariai, tokiu būdu sutinka laikytis e, tarptautinių standartų. Tarptautiniai standartai dera tarpusavyje vis labiau, bet mes, pavyzdžiui, taikome ISO veiklos rezultatų standartą, o pas jūs yra keli kitokie standartai, kurie apima ir darbuotojų teisės ir kitus dalykus. Ir lygiai taip pat, jeigu būtų gyvenamas koks nors projektas ES, tai greičiausiai e, jį gyventinant būtų taikomi ES standartai. Ir be to, taigi tų standartų yra tikrai visa galybė. Bet vis tiek turiu pasakyti, kad jeigu valstybė, kurioje yra vykdomas projektas pageidauja, kad būtų taikomi kažkokie konkretus standartai. Čia galiu pateikti klasikinį pavyzdį. Tarkime, jūs parduodate 10 sunkvežimių pagal vieną projektą, tie sunkvežimiai turėtų tenai e, būti naudojami gyvendinant tą projektą, bet jūsų veikla tie, ir apsiriboja tuo sunkvežimio e, pardavimu jūs negalite užtikrinti, kokie standartai bus taikomi gyvenant patį projektą. Todėl jūs savo veiklai turite taikyti kuo geresnius standartus. Ir yra daug įvairiausių pavyzdžių ir labai dažnai standartai apima ir e, darbuotojų teisės, ir kitas žmogaus teisės, bet e, kiekvieno projekto atvejais yra vis kitoks. Gal galėtumėte dar grįžti prie pono Fisas klausimo dėl konkurencijos tarp Europos uh, Sąjungos valstybių investicijų ir Kinijos investicijų, kadangi ES ir Kinija taiko kitokius standartus ir laikosi kitokių įsipareigojimų. Visada yra labai sunku kalbėti apie tai, ką Kinija daro ar ko nedaro, nes labai trūksta skaidrumo. Būtent todėl mūsų darbo EBPO viena iš svarbiausių dalių yra būtent skaidrumo užtikrinimas. Ir mes galime užtikrinti tą skaidrumą tose politikos srityse ar projektuose, kuriuos patys ir gyvendiname. O Kinija galima tik tai raginti ir tai yra daroma, be net tris metus dirba tarptautinė darbo grupė, kurios tikslas yra raginti Kiniją irgi e, būti skaidriai. Ir e, taip pat prie to prisideda ir EBPO e, nariai ir ne EBPO nariai ir tos, ta grupė turi net 18 delegacijų. Tačiau šitas procesas yra labai lėtas, nes be abejo, EBPO narės turi labai aiškę sistemą, kurios laikosi. Ta sistema apima tiek finansavimą, tiek gerą valdyseną. Bet su Kinija mes apie šitus dalykus kalbėti negalime. Dabar kalbame tik tai apie finansavimą. Taigi e, viskas juda kol kas lietai ir pagyvensim, pamatysim bet atrodo, kad Kinija e, tarsi pasiduoda ir leidžiasi į kalbas, tačiau procesas yra labai lėtas. Ir pagrindinis tikslas būtų, kad visiems būtų vienodos veiklos sąlygos ir įmonės, e, tai yra vyriausybės valstybėse, e, prisidėtų prie vienodų sąlygų visiems kūrimo. Bet iš tiesų, važiuosime, kaip viskas seksis toliau, panas Trikaringų. Trumpai apie socialinius klausimus. Man, manau, kad iš šalies, iš dalies ir į juos atsižvelgta bendras požiūris, juos apima. Dėl žmogaus teisų aš pasakyčiau, vis dar vyksta diskusijos. Ir čia yra tam tikrų apribojimų. Dėl darbo teisių, kaip sakiau, tai priklauso nuo standartų patvirtinimo praeisiais metais buvo įvairių kaltinimų dėl vaikų darbo naudojimo, pavyzdžiui, Indijoje ir buvo sustabdytos tam tikros operacijos, tam tikri projektai. Iš tiesų tai yra problema ir reikia daugiau tikrinimo kontrolės tam tikrose šalise. Dėl Kinijos. Pateiksiu pavyzdį apie Anglį. Kinijos vyriausybė pritarė daug projektų, kuriuose naudojama uh, anglis, taip pat ir Japonija ir Koreja. Visos ši, trys šalis remia neveiksmingas ir veiksmingas technologijas, kai kitose šalyse iš viso neremamos, neremi projektai, kuriuose naudojami, naudojama anglis. Tačiau e, Kinė labai sinderatusuota įsitraukti į e, daugia šalės susitarimus Ir čia būtų galima padaryti tam tikrą spaudimą, kritikuoti Kiniją, nes reikia daugiau uh, užmojų. Ir apie tai kalbėjo ir uh, prezidentas Olandas ir kiti. Aš manau, kad šiuo atveju uh, mes turime dar pasižiūrėti, kokie bus tikrieji rezultatai. Tiek ABPO tiek kiti, kitos institucijos kreipia į tai dėmesį ir mes turime žyti, kokie bus rezultatai. Toliau ponas Junkeris, prašau. Ačiū, aš noriu pritarti tam, ką sakė Davidas Draisdale dėl taikytinų standartų. Pavyzdžiui, IFS e, veiklos rezultatų standartai, taip, kurios taiko ir kitos institucijos. Ten apimama daug žmogaus teisių aspektų ir IFS atliko tyrimus, kuriuose vertino, ar yra dar spragų tarp jungtinių tautų gairių ir IFS e, veiklos rezultatų standartų. Mes taip pat tuo remiamės, nors tai galbūt tiesiog ir nėra pavadinta žmogaus teisų klausimais. Šiandien mes esame tame lygmenyje, kuriame jau atsižvelgiama į daugelį šių aspektų. Bet žinoma, negalime tvirtinti, kad e, yra įgyvendinami absoliučiai visi reikalavimai. IFS turi atlikti tam tikrą kontrolę, įvertinti, kur yra tam tikrų trūkumų, Mes atliekame patikrinimus vietoje, atliekame auditus. Taip pat kartais pasitelkėme ir išorės ekster, ekspertus, tai priklauso nuo projekto. Dėkuoju. Toliau ponas Polo Garcoti. Ačiū, pirmininkė. Manau, socialiniais klausimais aš nepasisakysiu, anksčiau kalbėjusiai pakankamai pasakė, aš noriu sutelkti dėmesį į klausimą susijusi su Kinija. Ir pateiksiu pavyzdžių, nes Anglys yra labai svarbus dalykas. Kas yra eksporto kreditas? Tai yra viešieji pinigai, kurie padeda mūsų įmonėms eksportuoti į tas vietas, kur negalima taip lengvai gauti finansavimą. Ir iššūkis yra iš vienos pusės užtikrinti, kad tos viešosios lėšos būtų išleidžiamos e, e, pagal konkrečius principus. Ir antra, antras dalykas, mes turime uh, laikytis tikslo, tai yra remti eksportą. Tikrai tai nėra lengva ir jeigu norite e, komisijos nuomonės, tai tikrai yra sunku vykdyti, pavyzdžiui, darybas dėl anglijas. Ar mes turime, kaip Europos EBPO nariai, ar mes turime išsikelti labai plataus užmojo darbo tvarkę? Ir ar pavyzdžiui, Vietname, Indijoje, Indonezijoje, Pietų Afrikoje, Kinijoje, ar mes turime remti tuos projektus, kuriuose naudoma anglis, ar turime stengtis paremti tik tai geriausias technologijas, kurias turime Europos Sąjungoje, kad tokiu būdu prisidėtume prie klimato kaitos e, padarinių sumažinimo. Tai yra iššūkis. Tikrai aš nesu tas, kuris turėtų pateikti atsakymą, bet mums reikia gairių šioje srityje. Ir mano ribota patirtimi šioje srityje yra tokia, kad aš galiu patvirtinti, jog nėra aiškios situacijos, aiškių, aiš, aiškių kažkokių reikalavimų šioje srityje. Kiekvienas atvejis yra specifiškas, reikia kiekvieną analizuoti atskirai ir reikia diskusijų. Mes pateiksime tas skaitas ir mes lauksime jūsų nuomonės. Mes stengiamės viską daryti, kas mūsų pastangose ir stengiamės įvykdyti institucinius įsipareigojimus pagal turimą mandatą. Tai, žinoma, e, priklauso ir nuo turimos medžiagos, turimos informacijos, tam tikrais klausimais nėra pakankamo skaidrumo ir mes kartais negalime išrasti duomenų, jeigu nėra jų pateikta. Dėkoju ekspertams, taip pat dėkoju kolegoms už jų indėlį. Esu tikras, kad mes galėsime atsižvelgti į jūsų vertingą indėlį ir mes bandysime užtikrinti nuseklumą ES lygių. dėl eksporto politikos. Ir tos politikos gyvendimas bus mūsų darbo atvarkė. Dar kartą dėkoju. Tuo baigiame šios klausimus. 16.30 prasidės koordinatorių posėdis.